Dear colleague, we can start now. You are in... Kolegos, galime pradėti. Gal galėtumėte susėsti į vietas? Okay. Allora, we can start now. This morning, eh, sorry, questa mattina abbiamo da votare un rapporto. E Šįryt mūsų laukia balsavimas dėl trijų svarbių nuomonių. Na, atsiprašau, bandau susirasti balsavimo kortelę. Pirmasis pranešimas, pono Krasnodepski pranešimas, dėje. Šiandien jis dėl rimtų asmeninių priežasčių negali dalyvauti. Todėl mm, noriu padėkoti Jedigai Josnenskai, kuri čia dalyvauja. Ji perskaitys pranešėjo pareiškimą. Mm, žodis jums. Um, Ačiū. Aš ponas Krasnodepski norėtų atsiprašyti dėl to, kad nedali, negali dalyvauti, dėl svarbių šeimininių priežasčių jis turi būti Varšuvoje. Norėčiau. Norėčiau, jis norėtų padėkoti visiems kolegoms, kurie teikia pakeitimus. Taip pat noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams. Na, turiu pasakyti, kad daugumą kompromisinių pakeitimų visos frakcijos įvertino teigiamai. Buvo pasiektas susitarimas Šis pranešimas tai yra teigiamas signalas dėl bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje. Jis taip pat norėtų padėkoti sekretoriatui Marijai Nogerai ir Makos Prečia. Eh, grazie molte, thank you. Dziękuję. Thank you for, eh, grazie per questa sua presenza e, e ringrazio anch'io attraverso lei il relatore, ringrazio molto anche. Taip, ačiū, kad dalyvaujate. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams. Pone Hannibal, Marigal, taip pat dėkoju ir sekretoriatui. Tai yra svarbus pranešimas, nes jo yra atnaujinama strateginė programa iki 2020 metų Taip pat tas pranešimas labai svarbus ir tarybai. Matau, kad yra pasiekta daug kompromisų, balsavimas bus gana ilgas, todėl siūlau pradėti iš karto. Allora, eh, paragrafo 1, compromise 5, rapporteur, adopted. Pirmas punktas, pra, patvirtinta, oi ne pirmininkė atsiprašo. Na, ankstyvas rytas. Kas už? Prieš, susilaikė, pritarta. Dabar einame prie 44 pakeitimo. Kas už? Prieš, susilaikė, pritarta. Toliau 45 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 46, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 47, pas... norite pasitikrinti dėl 46, gerai, pradedame balsuoti. Sorry. Close the vote. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ne. Tiesa, dar reikėtų pridėti ponios Hannibal e, balsą, nes ji yra šešėlinė pranešėja, bet pamiršo balsavimo kortelę. Bet, bet kuriuo atveju vis tiek pakeitimas atmestas. Palauksiu Meri, kad jie atsineštų savo kortelę arba susirastų ją. Galime tęsti. 47. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 48. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 49. Kas už, prieš, susilaikė. Norėčiau pasitikrinti elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti dėl 49. Balsavimas baigtas. Pritarta. 50 kas už? Ne. Jeigu ankstesnis buvo patvirtintas, einame prie šešto kompromiso. Šeštas kompromisas, kas už prieš susilaikė pritartas. Pritarta. 53 pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritarta. Ne? Jūs balsavote prieš, taip? Gerai. Na, ne visada aišku, kaip jūs balsuojate. Pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas vieno balso persvara. Dabar 54. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. 7. Kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 59. Pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. 60. Kas už? prieš susilaikė patvirtintas, 61 kas už prieš susilaikė atmestas, 62 kas už prieš susilaikė atmestas, bet norėčiau pasitikrinti. Bals, pradame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 63. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. Dabar 8. Kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 60. Dabar iš karto einam prie, 60, e, prie 9 kompromiso, kas už prieš susilaikė pritarta. 75 pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritarta Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 77. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 78. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. Galime pasitikrinti. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. 79 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 10 kompromisas, kas už, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Gerai, pasitikrinkime. nes nuomonės išsiskyrė. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. Tada einame prie 80 pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmestas. 81. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmestas. 82. Kas už? prieš susilaikė atmestas, 83 kas už prieš susilaikė atmestas, 84 kas už prieš susilaikė pritarta, 85 kas už prieš susilaikė pritarta. Gerai, geriau būtų pasitikrinti, pradedame balsuoti dėl 85. 84 is adopted. Yes. Ah, sorry, sorry. No. Excuse me. 84 is adopted, and so we go directly to compromise. 84 patvirtinome, todėl iš karto einame prie 11 kompromiso. 11 kompromisas kas už, prieš susilaikė pritarta. Dabar 12 kompromisas kas už, prieš susilaikė pritarta. 94 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmestas. 95 Norite pasitikrinti gerai. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Devinšimtas aštuntas. Devinšimt penktas. Taip. 94 atmestas, dabar balsuoja, ne, atsiprašau, pirmininkė atsiprašo. 95. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 98. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 13 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. Dabar kitas puslapis. 14 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. Dabar 15 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 16 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 114 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 115 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Galime pasitikrinti, bet man atrodė, kad pritarta. 117. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 118. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 119. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 120. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 121. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. Jeigu norite, galime pasitikrinti. Toliau 122 kas už. Norite pasitikrinti? Man viskas aišku. Gerai, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. 122. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 17 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 129 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Dabar pakeitimas žodžių, kurį patikė pranešėjas. Pirmas pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmestas. 132, kas už prieš susilaikė atmestas. 133, kas už, prieš, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 136, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 18 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar 19 kompromisas kitame puslapyje, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 100. 45 pakeitimas. Kas už? Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. 146. Kas už? Prieš. Ne, jie tapatus. Tada 20 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 21 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė, noriu pasitikrinti, pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Atmestas. Toliau 150 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmestas, 151 kas už, prieš susilaikė pritarta, 152. Kas už? Gerai, 156 pakeitimas tada. Kas už? Prieš. Susilaikė. Norėčiau pasitikrinti. Pradedame balsuoti dėl 156. I hope the vote on 156. Pradedame balsuoti dėl 156. Balsuoti baigėme atmestą, bet jūs nekėlėte rankų. 22 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 163 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 164, kas už, prieš susilaikė atmesta. 23 kompromisas, kas už prieš susilaikė pritarta. 24 kompromisas, kas už prieš susilaikė pritarta. Dabar 25 kompromisas, kas už prieš susilaikė pritarta. 174 pakeitimas Nekov, kas už, prieš susilaikė pritarta. 175, kas už, prieš susilaikė pritarta pritarta. 179 kas už prieš susilaikė pritarta. 26 kompromisas kas už prieš susilaikė pritarta. Dabar 188 pakeitimas kitame puslapyje. Kas už prieš susilaikė pritarta. 189 kas už prieš susilaikė pritarta. 190 tapatus su kitais, kas už, prieš susilaikė atmestas. Dabar 195 pakeitimas. Ne, 194. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. 192. Kas už? Prieš susilaikė noriu pasitikrinti. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 193. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. Ne, reikia balsuoti dėl 195. Taigi 195. Kas už? Prieš susilaikė atmestas, 197 kas už prieš susilaikė atmestas, 27 kompromisas kas už prieš susilaikė pritarta, 28 kompromisas kas už prieš susilaikė pritarta, 206 pakeitimas kas už prieš susilaikė atmestas, 207 29 kompromisas, kas už prieš susilaikė. Pritarta. 213 pakeitimas kitame puslapyje, kas už prieš susilaikė atmestas. 30 pakeiti, kompromisas, kas už prieš susilaikė pritarta. 221 pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritarta. 222 kas už prieš susilaikė. Pritarta 223, kas už prieš susilaikė. Atmestas 31 kompromisas, kas už prieš susilaikė. Pritarta 229 keitimas, kas už prieš susilaikė. Pritarta 230, kas už prieš susilaikė. Pritarta 231, kas už prieš susilaikė. Atmestas 32 kompromisas, kas už prieš susilaikė pritarta. Dabar 237 pakeitimas. Tapatus su kitu pakeitimu, kas už prieš susilaikė atmestas. 33 kompromisas, kas už. Ne, man buvo viskas aišku. Trisdešimt trečias Kompromisas kas už, prieš susilaikė pritarta. 34 kompromisas kas už, prieš susilaikė pritarta. Pakeitimas žodžiu numeris 2, kas už, prieš susilaikė pritarta. Pakeitimas žodžiu numeris 3, kas už, prieš susilaikė atmestas. Bet norėčiau pasitikrinti, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. Pirmas kompromisas, kas už prieš susilaikė. Pritarta. Antras kompromisas, kas už prieš susilaikė. Pritarta. Dešimtas pakeitimas, kas už prieš susilaikė. Pritarta. Dvyliktas, kas už prieš susilaikė. Pritarta. Trečias kompromisas, kas už. Ne, atsiprašau, sako pirmininkė. 21. Pakeitimas kas už? Prieš susilaikė atmestas, bet mm, norite pastikrinti, gerai pastikrinkime, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. Trečias kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 29 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 30. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 31. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 32. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 33. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 34. Kas už, prieš susilaikė. Norėčiau pasitikrinti. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. Ketvirtas kompromisas. Kas už, prieš susilaikė pritarta. Tada 39 pakeitimas. Kas už, prieš susilaikė pritarta. Pakeitimas žodžiu Ne, tada einame prie pirmo pakeitimo, kas už prieš susilaikė. Atmestas antras, kas už prieš susilaikė pritarta, trečias, kas už prieš susilaikė pritarta, ketvirtas, kas už prieš susilaikė pritarta, penktas, kas už prieš susilaikė pritarta, šeštas, kas už prieš susilaikė pritarta, septintas, kas už prieš susilaikė pritarta, Dabar galutinis balsavimas, vardinis. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Ar balsavote? Visi balsavote taip. Taigi 22 už, 3 prieš, 3 susilaikė. Pranešimas patvirtintas. Sveikinu E, pona Krasnodėpski ir jūs. Ačiū visiems. Ačiū šešėliniams pranešėjams. Allora, ora noi abbiamo la, il mio rapporto sulla. Kągi dabar yra mano pranešimas dėl nuomonės, tai yra Ample komiteto nuomonė dėl pabėgėlių socialinė įtrauktis ir integracija į darbo rinką. Noriu padėkoti šešėlėms pranešėjams Malinov, Džambaski, Džuntis, Maragal, Adinolfi, Bild už tai, kad mes kartu padirbėjome, suradome pozityvių kompromisų ir taip pat e, dėkoju sekretoriatui, kad e, mums padėjo dirbti šį darbą. Labai svarbu, kad mūsų komitetas e, siūstų žinę, kokia yra jo nuomonė dėl socialinės įtraukties ir integracijos į darbo rinką, bet reikia platesnio požiūrių, kultūrinio požiūrio. A, nuomonės dėl to, kad e, turi būti palikta prieiga prie švietimo paslaugų. Taigi manau, kad e, mūsų įtraukti pakeitimai yra svartus, svarbus ir tai patenka į mūsų komiteto kompetencijų ribas. Dabar mm, balsavimas šiek tiek atiduo, atidėtas iki gegužės 30 dienos, todėl mums lieka šiek tiek daugiau ir laiko. Dabar balsuosime. Pirmas kompromisas. Už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Keturioliktas pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, priimta. Penkioliktas pakeitimas. Nepasitikrinsime. Keturioliktas. Vasavimą baigime. Patvirtinta. Penkioliktas. Už, prieš susilaikė patvirtinta. 17. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis už prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už prieš atmesta. Toliau 18. Mazlo už prieš susilaikė atmesta. 19 dovanokite atpuolaisiai. 21 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, už, prieš, susilaikė, priimta. 30 Antrasis pakeitimas. Balsavimas dalimis paprašė EPP už prieš susilaikė. Priimta antroji dalis už prieš at, susilaikė atmesta. 35 už prieš susilaikė atmesta. 36 už prieš susilaikė atmesta. 40 pakeitimas už prieš susilaikė priimta, 41 už prieš susilaikė priimta, 43 už prieš susilaikė priimta, 47 už prieš susilaikė priimta, 53 už 53 už prieš susilaikė priimta, 54 už prieš susilaikė atmesta, 55 už prieš susilaikė atmesta, 57 už prieš susilaikė, noriu pasitikrinti, atrodo, kad atmesta, balsavime, 57 pakeitimas, balsavimą baigėme, atmesta, 58 už prieš susilaikė, atmesta, 59 už, prieš susilaikė priimta, 60 už, prieš susilaikė priimta, 61 už, prieš susilaikė priimta. Penktasis kompromisas. Už, prieš susilaikė priimta. 74 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 76 už, Už balsuojame. Prieš susilaikė. Man atrodo, kad e, priimta, bet pasitikrinsime. Balsuojame. Balsavimą baigime. Priimta. Daunokite. Vienodai balsu. Atmesta. 77. Už, prieš, susilaikę, priimta, 78 už, prieš, susilaikė, priimta, 79 už, prieš, susilaikė, priimta, 80 už, prieš, susilaikė, at, priimta, šeštasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta, 88 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta, penktas, septintasis kompromisas už, prieš, Prašau balsuoti už. Prieš susilaikė priimta. 90 už. Prieš susilaikė atmesta. 91 už. Prieš susilaikė priimta. Aštuntasis kompromisas. Už, prieš, susilaikė, priimta. 99 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Šimtasis. Už, prieš susilaikė priimta. Pasitikrinkime. Balsavimą baigime. Priimta. Šimtas pirmasis už. Prieš susilaikė priimta. Šimtas antrasis už. Prieš susilaikė priimta. 103 balsuojame dalimis, paprašė socialistai. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. 104 už, prieš, susilaikė, atmesta. 105 už, prieš, susilaikė, atmesta. 106 už, prieš, susilaikė, atmesta. Devintasis kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 108 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. Dešimtasis kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Trečiasis pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Ketvirtasis už, gal mes galime balsuoti dėl 3, 4, 5, 6, 1 ir 2 kartu. Už, prieš, susilaikė, priimta. Galutinis balsavimas. Prašome balsuoti. Balsavimą baigiame. 24 už, 2 prieš, 1 susilaikė. Ačiū visiems už jūsų palaikymą. Sakyčiau, siunčiame gerą žinę mes kaip komitetas ir parlamentas. Dabar periname prie pono Zdrojevski nuomonės pasirengimas po rinkiminiai 14-20 metų DFP peržiūrai. Parlamento indėlis prieš komisijai pateikiant pasiūlymą. Kreipiuosi į kolegą Zdrojewski, gal jisai norėtų tarti žodį. Bardzo króciutko. Po pierwsze, nie ma kompromisów. Nie chciałbym, aby to. Labai trumpai. Buvo pateikti kompromisai, pakeitimai. Už juos visus noriu padėkoti. Džiugu taip pat, kad buvo toks sklandus darbas. Sakyčiau, kad tai yra vienas iš mūsų prioritetų pagerinti mūsų prognozes. O taip pat svarbu paminėti ir kultūrinius aspektus, jų neužmiršti turi būti panaudotos visos įmanomos galimybės, kad išnaudotume Junkerio plano visas galimybės. Dėkoju visiems. Mes irgi paprašėme padidinti biudžetą kultūros reikalams. Taigi, sakyčiau, be tų dviejų išvardintų tavo prioritetų yra dar ir tas trečiasis. Taigi, ačiū visiems už tą darbą. Pradėsime dabar balsavimą. Pirmasis pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta, antrasis už, prieš susilaikė priimta, trečiasis už, prieš susilaikė. Galbūt atmesta, pasitikrinkime. Pradedame balsavimą. Balsavimą baigiame. Atmesta. Ketvirtasis. Už prieš susilaikė priimta, penktasis už, prieš susilaikė priimta, šeštasis už, prieš susilaikė atmesta, septintasis už, prieš susilaikė galbūt atmesta. Norėčiau pasitikrinti. Pažiūrėsime, ar iš tiesų atmesta. Pradedame balsavimą. Balsavimą baigiame. Atmesta. Aštuntasis už, prieš, susilaikė. Atmesta. Devintasis už, prieš, susilaikė. Priimta. Dešimtasis už. Labai atsiprašau, balsuojame dalimis paprašęs socialistai. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikę, atmesta. Ar jūs susilaikėte? Balsavote prieš, tada tikrai atmesta. Antroji dalis. Na gerai, galime pasitikrinti, pradedame balsuoti. Balsavimą baigiame dauguma prieš. Atmesta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė atmesta. Vienuolikta. Už, prieš, susilaikė atmesta. Dvyliktas. Už, prieš, susilaikė atmesta. Tryliktas. Už, prieš, susilaikė. Priimta. Keturioliktas Ne, einame prie 16 pakeitimo. Adinolfi. Už prieš susilaikė atmesta. 17. Už prieš susilaikė priimta. 19 atkrenta. Peršokama prie 18. 18 už prieš susilaikė priimta. Taigi 19 atpuola, 20 už, prieš susilaikę priimta. 21 už, prieš susilaikę, noriu pasitikrinti. 21 pradame balsuoti. Balsavimą baigime. Atmesta. 22 už, prieš susilaikė priimta. 23 už, prieš susilaikę priimta, 24 už prieš susilaikę priimta, 25 už prieš susilaikę atmesta, 26 už. Dvidešimt šeštasis už, prieš susilaikę priimta, dvidešimt septintasis už, prieš susilaikė priimta, 28 už prieš susilaikė priimta, 29 už prieš susilaikė priimta. Ir galutinis balsavimas. Pradėjome balsuoti. Ir balsavimą baigėme. Dvidešimt du už, du prieš, trys susilaikė. Sveikinimai Andžiui Zdorjevski ir šešėliniams pranešėjams. Toliau, Andžel Dzambaski nuomonė - bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimas. Kolega paprašė žodžių. Džambaskis negalėjo atvykti, kadangi vėluoja jo skrydis, bet jis labai norėjo padėkoti kolegams už pagalbą rengiant šį darbą. Kągi, galime pradėti. Pirmasis kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Penktasis pakeitimas už, prieš, už, prieš susilaikė priimta. Devintasis už, prieš susilaikė priimta. Dešimtasis už, prieš susilaikė priimta, 11 už prieš susilaikė noriu pasitikrinti. 11 pakeitimas už. Pradame balsavimą, balsavimą baigiame. Atmesta. Tada einame prie 12. Už prieš susilaikė atmesta, 13 už, prieš susilaikė priimta, 14 už, prieš susilaikė atmes priimta, 15. Na, galim pasitikrinti. Pradame balsuoti. Balsavimą baigėme. Atmesta vieno balso persvara. 15 pakeitimas. Už prieš susilaikė priimta, 16 už, prieš susilaikė priimta, 17 už, prieš susilaikė priimtas, pakeitimas žodžiu 1 ir 18. Už, prieš susilaikė priimta, 19 už, prieš susilaikė priimtas, 20 už, prieš susilaikė priimta, 21 už, prieš susilaikė atmesta, 22 už, prieš susilaikė priimtas, 23 už, prieš susilaikė priimta, 24 už, prieš susilaikė priimta, antrasis kompromisas už, prieš susilaikė priimta, 29 pakeitimas už, prieš susilaikė priimtas, 30 už, pri, pri, prieš susilaikė, noriu pasitikrinti. 30. Pradame balsuoti. Pasamą baigime. Tikriausiai atmesta. Ne. Priimta. 34. Už, prieš, susilaikė priimtas. 35. Už, prieš, susilaikė priimta. 36 už, prieš susilaikė priimta. Trečiasis kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 39 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 42 už, prieš susilaikė atmesta. Atmesta 43 už prieš susilaikė priimta. Ketvirtasis kompromisas už prieš susilaikė priimta. 48 už prieš susilaikė atmesta, 49 už prieš susilaikė atmesta, 50 už prieš susilaikė, noriu pasitikrinti. 50 pradome balsuoti. Balsavimą baigime. Atmesta. Atsiprašau, aš noriu pasisakyti. If you want, you allow her, us to repeat the vote. Is, is... Būkit mėly, tada pakartosime dar kartą balsavimą. 50 pakeitimas. Kas už? Prieš Dovanokite, balsavimas dar nesibaigė. Atrodo, kad elektroninė sistema neleidžia balsuoti. Taigi ir visi balsavote. Tie patys rezultatai. 12 už 12 prieš. Taigi labai malonu, kad leidote dar kartą pakartoti balsavimą. Penkiasdešimt pirmasis. Už, prieš, susilaikė, priimta. Penkiasdešimt antrasis už, prieš, susilaikė, priimta. Penkiasdešimt trečiasis už, prieš, susilaikė, priimta. 54 už, prieš susilaikė priimta, 55 už, prieš susilaikė priimta. Penktasis kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 57 pakeitimas už, balsavimas dalimis paprašė KR. Pirmoji dalis už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš susilaikė priimta. Toliau. 58 už, prieš susilaikė priimta. 61 už, prieš susilaikė priimta, 62 už, prieš susilaikė priimta, 63 už, prieš susilaikė atmesta, 64 už, prieš susilaikė priimta, 65 už, prieš susilaikė atmesta, 66 balsavimas dalimis paprašė PP. Pirmoji dalis už prieš susilaikė priimta, antroji dalis už prieš susilaikė priimta. Pasitikrinsime dėl antrosios dalies. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Priimta. 67. Už, prieš, susilaikė, priimta. 68 už, prieš, susilaikė, priimta. 69 už, prieš, susilaikė, atmesta. 70 už, prieš, susilaikė, priimta. 71 už, prieš, susilaikė, priimta. 72 už, prieš, susilaikė, priimta. Ir dabar galutinis balsavimas. Balsavimą baigiame. 23 už ir prieštaraujančių nėra, 4 susilaikė. Sveikinimai nuomonės referentui Dzambaski ir šešėlinėms ir taip padėkoju sekretoriatui. Allora, ora finite le votazioni. Kągi, dabar baigime balsavimą. Ir dabar liko kitas darbo tvarkės punktas. Tai yra diskusijos dėl kolegos Drujevski nuomonės projektoje strateginis pranešimas siekiant priešintis prieš ją nukreitai trečiųjų šalių propagandai. mūsų pranešėjas. Labai atsiprašau. Prašom tylos, turime tęsti savo darbą. Taigi žodį suteikiu kolegai Zdrojeski. Labai jautri tema. Ir mūsų komitetas gali labai daug įdomių naujų dalykų pasakyti. Prašom. Dar noriu Jums priminti, kad e, žodį suteiksiu nuomonės referentui, paskiau šešėliniams ir paskiau visiems, kas norės, maždaug po dvi minutės. Ačiū. E, bardzo serdecznie chcę podziękować tym, którzy sugerowali pewne rozstrzygnięcia. E,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 Dėkoju. Dėkoju už tokį e, pasiūlymą kokybišką. Mintis yra ne kovoti su informacija, bet su propaganda. Bet kokiu atveju dabar išklausysime kolegų. Džiulivos. Ar dar kas nors nori pasakyti? Labai ačiū. E, dėkoju, dėkoju ponui Zdrevskiui už jo pranešimą, kuris apima svarbiausius dalykus, kaip parama nepriklausomai žiniasklaidai, spaudos laisvės e, plėtojimą, švietimo, e, raštingumo žiniasklaidos srityje svarbą, taip pat kultūrinės ir strateginės diplomatijos svarbą ES lygmenių Tai dalykai susijęs su mūsų komiteto e, darbo sritimis ir pritariu pranešėjui. E, šie elementai turėtų būti pranešimo esminiai, e, esminės dalys. Aš kaip šešėliniai pranešėja pateiksiu pakeitimų, kad mes galėtume sustiprinti šias mintis, jas išplėtoti, įskaitant būtinybę pasiūlyti alternatyvų naratyvą apie ES, pasitelkiant mūsų komunikavimo strategiją. Reikia taip pat derinti informaciją pagal kiekvieną regioną, taip pat teikti e, konkreč, konkrečią informaciją apie konkrečius veiksmus. ES reikia skirti e, informacijos jauniems žmonėms, e, vietos žmonėms. Reikia taip pat nepamiršti projektų, kurie skirti gebėjimams stiprinti tai e, galėtų labai aiškiai pademonstruoti, kokia pozityvi yra ES dėl nepriklausomos žiniasklaidos skatinimo, žiniasklaidos laisvės. Man atrodo, kad mes turėtume imtis veiksmų, e, kalbėdami daugiau apie įkalintų žurnalistus, žmogaus teisų aktyvistus dėl raštingumo žiniasklaidos srityje. Aš pateiksiu e, pakeitimų dėl neapykantas skatinančių pareiškimų žiniasklaidoje reikia nepamiršti tokių socialinės žiniasklaidos elementų kaip Twitteris ir Facebookas. Kovojant su šiais reiškiniais toliau akcentuosiu e, tarp kultūrinio dialogo svarbą, tiesioginių kontaktų ap žmonių svarbą. Reikia, kad komunikavimo strategija apimtų pilietinę visuomenę, vietos bendruomenės. Jokia strategija negali būti sėkminga neatsižvelgiant į kultūrinę diplomatiją ir kultūrinį dialogą tarp ES šalių ir trečiųjų šalių. Taip pat reikia deramai pagalvoti apie kultūrinius socialinius mainus. Tai būtų e, veiksmingos platformos kovojant su tam tikrais nusistatymais vietos bendruomenėje. Ir e, šiame kontekste ES išais veikmų tarnyba ir delegacijos, kurios daugiausiai bendrauja su partnerėmis šalimis, e, turėtų dirbti, palaikyti nuolatinius kontaktus su pilietinė visuomenė, darbuotojams numatyti specialius mokymus, kad būtų plėtojami tarp kultūriniai įgūdžiai. Aš e, sėksiu toliau dirbti su šešėlinės pranešėjais, su pranešėjų. pranešėjų E, šio komiteto dalyvavimas išorės veiksmuose e, yra labai svarbu. Buvo patvirtintas veiksmų planas dėl ES strategijos ir kultūrinės diplomatijos. Apie tai kalbėjo praeitą savaitę e, ponė Frederika Mogherini ir komisijos narys Navračič. Dar kartą dėkoju kolegoms, kurie šiame komitete daug dirba, kad šis klausimas taptų labai svarbi mūsų darbo tvarkėje ir kad galiausiai ES vadovai suprastų, jo kultūra yra labai gera e, švelniųjų galių priemonė. Ačiū. Dėkoju. dėkoju. O dabar kolega Jūr. Uh, you, uh... Ačiū pirmininkė. EKR iš principo pritarė E, mintims išreikštam šioje nuomonėje. E, ypač e, aktualus yra akcentas dėl Rusijos propagandos. Aš nežinau, ar Rusijos propaganda tikrai prisidėjo prie Niderlandų balsavimo rezultato, galbūt kiti veiksniai tai lėmė, tačiau labai svarbu prisiminti nepriklausomos žiniasklaidos vaidmenį. Tai nereiškia, kad mes E, turime renkti savo e, propagandą. ES komunikavimo strategija, mano nuomonė, turėtų geriau ne tik e, kalbėti apie pozityvius ES aspektus, bet gal geriau reikėtų kovoti su propaganda ir neteisinga informacija bei dezinformacija, pirmiausia, atinančia iš Rusijos. Iš Rusijos. Uh, Ir aš jaučiu iš to, kas buvo pasakyta, kad atsiranda tam tikros painiavos e, dėl to, kad reikia kovoti su propaganda ir savo nuomonę tarsi skleisti apie ES ir jos privalumus. Man atrodo, kad e, šis pranešimas sulauktų daugiau paramos ir būtų labiau koncentruotas, jeigu atspindėtų tai, kas parašyta pavadinime. Tai yra kova su propaganda, pirmiausia, atėjančia iš Rusijos ir kitų šalių. Ačiū. Dėkoju. Ponas Bilt. Pone. Ačiū, gerbam pirminkė. Aš turiu klausimą. Antra pastraipa gera, neigiama žiniasklaida. Kada mes nusprendžiame, kas yra gera, kas yra bloga, nes ne visi mes vienodai suprantame tuos dalykus. Man atrodo, kad pirmiausia, tas tekstas nukreiptas prieš Rusiją Ir ES šiaip e, labai bendrauja su Turkija, tai yra šalis, kurioje žiniasklaidos laisvė neužtikrinta. E, pavyzdys, RD e, vokiečių kanalo korespondentų nebuvo leista įvažiuoti į Turkiją. Rusija užblokavo Sputniką interneto svetainė ir tai buvo pasmerkta. Aš taip pat noriu pasakyti, kad net ir kolegos e, teikia tam tikrus pakeitimus, uh, kas, kas išriškėjo praeitą savaitę, man atrodo, kad mes turėtume šiek tiek e, švelniau išsireikšti, reikia galvoti, ką mes norime pasakyti ir e, galvoti, kas yra aktualiausia šiandieną. Grazie, kolega Pilt. E, kolega, kolegė Toma. Ačiū, gerbiami kolegos. Mes kasdien e, skaitome Europos žiniasklaidą. Aš esu rusakalbė. Ir e, Ukrainos, Rusijos, Latvijos žiniasklaidą e, rusų kalbą skaitau kitų šalių. Aš taip pat esu buvusi žurnalistė. Mes matome, kad e, labai mm, aiškiai pasimatė žurnalizmo vaidmuo Ukrainos konflikto metu, kiek daug atsirado netikslios informacijos. Pagal įvairiausius e, tyrimus dauguma rusų nepasitikė vakarų žiniasklaidą. Daugybę metų Rusijos režimas naudojosi e, tam e, tikrais e, internetiniais puslapiais kaip stipriausi įvairiausiais propagandiniais elementais. Ir net ir e, proeuropietiški e, rusai dažnai e, nustemba, kad Europos žiniasklaidoje irgi pasitaiko daugybė netikslumų. E, kur e, kalbu apie tuos, e, apie tą žiniasklaidos priemonės, kurios pranešinė apie ES vaidmenį rusų kalba. Jeigu kalbėsime apie Rusijos žiniasklaidą, ne visuomet galima sakyti, kad tai yra labai gilius, gilę analitinę informaciją pateikianti žiniasklaida. Rusijos žiniasklaida dažnai tampa propagandės mašinos įrankiu. Mes taip pat turime galvodami, e, galvoti apie tai, kaip pateikti patikimą informaciją, nes negalėsime konkuruoti su Rusijos propaganda. Ir taip pat nereikia galvoti, kad propaganda gali padėti mums kovoti su propaganda. Mes turime būti atviri ir neturėtume pamiršti tam tikrų nepatogių faktų jų interpretavimo. Uh, Kitas dalykas - jaunų žmonių radikalėjimas, smegenų plovimas nepakankamai atspindimi šiame dokumente. E, reikia galvoti ne tik apie e, Rusiją ir jos propagandą, kaip dėl islamo valstybės, apie arabų kalbą. E, jeigu mes nekalbėsime su tai žmonėmis, kurie kalba arabiškai, kažkas kitas užims mūsų vietą. Kolega Suidrova. Já bych chtěla poděkovat kolegovi Zdrojevskému za jeho zprávu. Norėčiau padėkoti kolegai Zdrojevskį už pranešimą. Na, žinoma, mes visi turime savo nuomonių, bet prisimenu savo patirtį. Prieš 25, 25 metus aš gyvenau šalyje, e, kurioje man didelį įtaką padarė Rusijos propaganda ir aš žinau, kaip tai yra pavojinga. Mes dabar ieškome būdų, kaip kovoti su Rusijos propaganda. Ir žinoma, bus labai sunku rasti tinkamų priemonių, dėl kurių galėtume sutarti. Mums reikia teisingos informacijos, reikia nepriklausomos žiniasklaidos ir spaudos. Noriu akcentuoti, kad šiame kontekste per plenarinį posėdį balsuosime už e, Liuks prizą, premiją. Yra patiktas pasiūlymas mažinti tą premiją. Tai premijai skiriamas lėšas, bet aš e, manau, kad tai yra puikus būdas paremti uh, gerus dalykus, tai yra premija už kokybiškus filmus, o dabar staiga mes pradedame kalbėti, ar ta premija apskritai turi būti teikiama. Aš manau, kad mes turime paremti Liuks premiją už filmus, nes tai yra puikus būdas didinti informuotumą apie Europos vertybės. mums pavyko pasikalbėti su nepriklausomomis organizacijomis veikiančiomis Kryme. Sužinojame, kad žmonės, kurie reiškia savo nepriklausomą nuomonę, yra persekiojami, jie yra išvaromi iš Krymo, Krymo ir propaganda Kryme yra labai stipri. Žmonės nesugeba pasipriešinti tai propagandai Kryme ir yra priversti bėgti. Aš balsuosiu už šį pranešimą. Ačiū dabar vicepirminkė Rupul. Ačiū. Na, manau, kad labai svarbu aiškiai atskirti kas yra propaganda ir kas yra kritika. Na, tai padaryti nėra lengva. Ir čia mes turime būti labai atsargus. Taip, iš tikrųjų yra tam tikros Rusijos propagandos, mes tai žinome. E, Putinas e, mėto labai aiškės užuominas, kad bando destabilizuoti ES. Tačiau koksgi galėtų būti atsakas? Na, politinis atsakas galėtų būti e, tas, kad mes padarėme pažangos, radome gerų sprendimų Europos piliečiams ir Europą padeda spręsti problemas. Manau, kad tai būtų pats įtikinamiausias požiūris, kurie galėtume vadovautis siekdami įveikti tam tikrą propagandą. Nesutinku kad dėl Rusijos propagandos e, turime tokius Niderlandų referendumo rezultatus. Manau, kad buvo daug vidinių priežasčių, kurios nulėmė tą rezultatą. Taip, manau, labai svarbu teikti solidžią informaciją, puoselėti nepriklausomą žiniasklaidą ES kaiminystėje ir ES viduje. Čia mūsų laukia didelis darbas, nes yra E, žiniask... dabar matome žiniasklaidos koncentracijos reiškinį ir pluralizmo trūkumą. Mm, mm, bet svarbu, kad žmonės matytų, kad yra nepriklausoma laisva žiniasklaida ir kad jie gali gauti visą informaciją, kurios reikia. Labai svarbu remti nepriklausomus žurnalistus ES ir taip pat suteikti galimybę žurnalistams iš kitų kaimininių šalių uh, atvykti į stažuotės ir palaikyti ryšius su ES žiniasklaida. Manau, yra labai gerai, kad Europos išorės veiksmų tarnybos mm, interneto svetainė dabar yra skelbiama ir rusų kalba, tai yra geras informacijos šaltinis rusiškai kalbantiems asmenims. Bet kai kalbame apie pavojingas situacijas susijusias su žiniasklaidos laisvė, manau, čia savo žvilgsnį turėtume nukreipti į Turkiją ir Arabų šalis. Neturime apsiriboti vien Rusijos klausimų. Yra ir daug kitų klausimų, kurie turėtų būti nagrinėjami šiame pranešime. Ačiū. E, Ačiū Helga. Dabar žodis ponui Čiuntis. Ačiū pirmininkė. Aš visiškai pritariu kai kurių kolegų pastaboms. Turiu pasakyti, kad e, tas pavadinimas mus nukelia į šaltojo karo metu laikus. Ir žodis e, tas žodis propaganda mus nukelia. Ten, na, visi e, žmonės iš esmės užsijima propagandą, bet vakarų Europoje mes tą žodį pakeičiame informaciją. E, taigi dabar e, lyg ir vyksta šaltasis karas dėl e, Ukrainos krizės, bet tai nėra vienintelė priežastis. Kalbant apie ES ir Rusiją, akivaizdu, kad Rusija turi savo tikslų, e, jų turi ir ES. Bet mano nuomonė. ES ES nekyla grėsmės dėl Rusijos propagandos. Iš tikrųjų, pavojų kelia realybė. Ir jeigu mes sakome, kad ES trūksta solidarumo, trūksta sanglaudos politikos, taip pat trūksta lygybės tarp valstybių narių, nėra atsižvelgiama į žmonių norus, tai ar taip yra dėl Rusijos propagandos? Na, ne ji kelia pavojų ES, pavojų ES kelia pati realybė. Ir jeigu mes norime pažvelgti tai realybėje akis, reikėtų pe, iš naujo vertinti ES politiką, kad ji geriau tarnautų piliečiams. Ir dar viena pastaba Na, aš ne, ne, neneigiu, kad Rusijos propaganda egzistuoja, bet norėčiau dabar kreiptis į kolegas iš vidurio rytų Europos. Ehm, anksčiau vykstant šaltajam karui veikia kitoks režimas, o Putinas e, dabar pasisako už laisvą rinką ir liberalizmą. Taigi, jeigu mes norime skleisti ES vertybės ir principus, galbūt tada reikėtų galvoti apie politiką, o ne, nekalbėti apie propagandą. Juk yra ir Turkijos propaganda nukreipta prieš ES, bet mes į tai niekaip nereaguojame. Na, tiek norėjau pasakyti. Būkštauju, kad mes e, dabar perkeliame, bandome perkelti problemas kitur. Ver i e pola kolega Damat. Hvala za besedo. Nekoliko sem presenečen nad nekaterimi razpravami o tej temi. Jaz bi rad e, se zahvalil Taip, vyksta diskusijos šią temą, bet aš esu šiek tiek nustebęs. Norėčiau, aišku, padėkoti nuomonės referentui, nes tekstas pateiktas savo laikiu, savo laiku, bet vertikime, kokios problem, tas problemas, su kuriamis susiduria ES, Putino valdžia prarado es partnerės statusą. Tai reiškia, kad Rusijoje yra rimtų problemų. Šalis įsivėlusi į ne vieną konfliktą. Tas vyksta jau kuris laikas. Kol kas ES rytų kaiminių atžvilgių vykdė kitokią politiką, siekė jas priartinti prie ES. Tačiau dabar Rusija akivaizdžiai sukėlė masinius migrantų srautus į Europos, Europos Sąjungą. Žiniasklaidoje, tai ypač Vokietijoje irgi pasigirdo tam tikrų būkštavimų, kad e, dėl to, jog Rusijos žvalgybos e, pareigūnai suaktyvino savo veiklą Europoje. Taigi akivaizdu, kad Rusija siekia destabilizuoti ES, todėl propagandos pavadinimas visiškai tikslus. Tai atspindi Rusijos vykdomą e, politiką ES atžvilgiu. Todėl čia išsakyta nuomonė yra visiškai teisinga. Ta kritika galėjo siekti dar tolesnių teiginių ir paminėti tam tikrus, pavyzdžiui, tam tikras rytis, nes pavyzdžiui, politinių požiūrių mes įsitikiname, jog Rusija įgyja vis daugiau galių ir įtakos kraštutinių kairių arba dešiniųjų partijose. Mes taip pat Europos parlamente pajutome, kokia yra ta krizė. kai e, buvo tie skirtingi požiūriai. Išryškėjo kraštutinės kairės ir kraštutinės dešinės. Damato. Dėkoju pirmininkė. Aš noriu pasisveikinti su kolegomis, nes esu nauja šiame komitete ir šiame komitete, ši, prie šios nuomonės būsiu šešėlinė pranešė. Taigi šio pranešimo tema yra kova prieš propagandą. Uh, nukreipta ES atžvilgiu. Noriu priminti, kad viskas prasidėjo po to, kai Europos taryba 15 metų kovo mėnesį pateikė prašymą. Todėl mes jį atsiliame. 21 ES sutarties straipsnis labai aiškiai teigia, kokiu būdu ES pasaulyje, skleidžia demokratiją, e, žmogaus teisės, teisinės valstybės principus, solidarumo bei lygybės principus, o taip pat ir jungtinių tautų bei tarptautinės teisės principus. Todėl tuo požiūriu yra labai svarbu pašalinti visus, visas kliūtis šioje, šiame darbe ypač tas kliūtis, kurios e, sklinda iš tų valstybių narių ir kurios yra orientuotos prieš Europos Sąjungą. Pavyzdžiui, kuomet e, iškyla tokios krizinės situacijos, pabėgėlių krizė arba artimųjų rytų krizė, tuomet e, mes nuolat susidurime su trečiųjų šalių interesais. Ta pati galima priminti ir e, tą krizę, kuri susiklosti Afrikoje. Mes turime pateikti aiškę, konkrečią informaciją apie susikloščiusią padėtį ir ginti savo piliečius. Turime koordinuoti mūsų Europos išorės veiksmus už ES ribų. Privalau užtikrinti žiniasklaidos nepriklausomumą ir tai turi būti padaryta visose valstybėse narėse. Ir kaip pastebėjo beje ir nepriklausomi ekspertai, jeigu mes nevykdysime šios užduoties, turėsime susidurti su neigiamomis pasiekmėmis. Mes negalime toleruoti jokių žmogaus teisių pažeidimų, netinkamo elgesio su žmonėmis ir jų orumo pažeidimų. Dėkoju, o taip pat noriu padėkoti pasveikinti Jūs kaip naują FD atstovę. Petra Kamarevat, ačiū. E, norėčiau pasakyti, kad pritariu kolegijai Triupel ir dar noriu pasakyti, kad šis pranešimas gali būti panaudotas kaip platforma pateikiant argumentus prieš Rusiją. Šiandieną jau girdėjome panašių pastabų. Europos Sąjungoje ir tam tikrose regionuose šalia Europos Sąjungos turime daugybę galimybių kitokios propagandos pamatyti. Kalbu apie Turkiją, Islamo valstybę e, Europos Sąjungoje, kuri taip pat e, užsima propagandą Europos Sąjungoje. Mes turime atlikti savo namų darbus, kodami su užsienio propaganda. Ir ne visuomet mūsų žiniasklaida yra visiškai laisva, ne visose valstybėse narėse taip yra. Net ir, taip sakant, labai gerose demokratiškose valstybėse narėse miršta vietos žiniasklaida, vietos laikraščiai nyksta. Žurnalistai netenka darbo, jais nebepasitikima man regis, kad reikia kovoti taip pat su šiomis problemomis. Ta būtų galima daryti deramai ugdant jaunus žmonės, kad jie suprastų, kas yra žiniasklaida, kad geriau suvoktų jos principus. Tai reikalingas dalykas. Aš būčiau prieš. E, Tai, kad pranešime būtų kalbama tik apie Rusiją, yra ir kitų problemų, kurias ką tik minėjau, ir reikia jas taip pat spręsti. Rusiškai veikia išorės veiksmų tarnybos puslapis interneto svetainė, kodėl turkų arba arabų kalbomis nėra tokio puslapio. Man atrodo, kad būtų taip pat gerai, kaip ir turėti jį tą svetainę rusų kalbą. Tai būtų nebloga galimybė mums pabandyti užsitikrinti tam tikrą pusiausvyrą, jau kalbėsime apie informacijos mainus ir propagandą tarp mūsų ir kitų šalių. Aš e, labai gerbiu jūs, tuos, kurie e, patyrė Rusijos propagandos e, svorį, bet nemanau, kad mes turėtume vien tik apie tai kalbėti šiame pranešime. Ačiū šią svarbią informaciją. Pane Ferhain, Aš norėčiau sureaguoti tai, ką sakė Petra. Mes negalime kalbėti tik apie Rusijos propagandą šiame pranešime. Pirmiausiai turime kalbėti apie nepriklausomumą, e, patikimumą žiniasklaidos. Reikia užtikrinti, kad žiniasklaida tokia ir išliktų. Propaganda dažnai e, e, prisidengia laisvos spaudos skraiste ir dėl to pasitikėjimas žiniasklaida mažėja. dažnai e, žiniasklaida skirta jauniems žmonėms gali irgi turėti propagandinių elementų. Ir kai propaganda e, atsiranda mūsų laisva žiniasklaida, tai kelia problemų e, pasitikėjimų žiniasklaida. Tai jau reiškiasi ES. Pasižiūrėsime į žiniasklaidos laisvę valstybės narėse, kiek jos yra kai kuriuose valstybėse narėse kai kur tai, kas e, spausdinama e, laikraščiuose ar skelbiama žiniasklaidoje netinka vyriausybė, tada e, vyriausybės bando gniaužti tokią žiniasklaidą. Tai vyksta Europos Sąjungoje. Mes dėl to turime labai atsargiai ir atidžiai žiūrėti tai, kas vyksta. Mes neturėtume kurti savo propagandos mašinos, bet elgtis nuosaikiai ir užtikrinti, kad turėtume atvirą ir laisvą žiniasklaidą Europos Sąjungoje. Toks yra mūsų pirmasis uždavinys Europos Sąjungoje ir parlamente Europos. Turime užtikrinti, kad būtų galima reikšti bet kokią nuomonę visur Europos Sąjungoje be jokių suvaržymų ir tai reiškia, kad uh, turėtume žiūrėti ne tik į tai, kas vyksta kitose šalyse, bet taip pat, kas yra negerai es viduje. Reikia pirmiausiai sutvarkyti namuose, kalbu apie žiniasklaidos laisvę. Ir turime taip pat būti drąsūs, e, nebijoti pripažinti, kad ne viskas gerai ES su žiniasklaidos laisvė ir nepriklausomumu. O tai yra be nesvarbiausi ramščiai ES. Reikia užtikrinti, kad piliečiai gautų išsame ir laisvę informaciją, neiškraipytą. Ponas Venta ir komisija. Dėkuoju, pirmininkė. Mūsų rytinė diskusija tik tai rodo, kokia yra svarbi ir jautri šitas rytis. Sveikinu kolegą už atliktą darbą, nes buvo pateikta svarbių, reikšmingų pasiūlymų. Tai buvo bandymas pateikti kažkokį sprendimą. Situacija, sakyčiau, dramatiška, nes padėti žiniasklaidoje nėra pavydėtina. Mes juk girdėjome, kalbant apie tą Europos programą piliečiams, kaip skleisti europinės žinias Europos gyventojams. Turime remti nepriklausomą žiniasklaidą. tie, tos žiniasklaidos priemonės dažnai būna nacionalinės žiniasklaidos priemonės. Ir labai svarbu, kad kai pasaulyje kyla konfliktai ar kokios krizinės situacijos, kaip migrantų krizė, situacija būtų nušviečiama objektyviai, tuo tarpu dabar jinai nušviečiama negatyviai. Turime tą informaciją, kuri turėtų padėti suprasti situaciją, o mes turėtume ugdyti kritinį mąstymą. Turime žvelgti plačiau, turime žvelgti į ateitį, kad e, mes e, užkirstume kelią tai į mūsų šalis besiskverbiančiai propagandai. Taigi dar kartą dėkoju kolegai už parengtą nuomonę. Dabar kreipiuosi į komisijos atstovus Kalios Kapi. Dėkoju pirmininkė. Aš norėčiau paminėti komisijos vykdomą veiklą, kaip jinai bendradarbiauja su EIVT, kuri, kurią atstovauja ponas Kolenski. Tai yra strateginės komunikacijos rytų komisijos šalyse grupės narys. E, Išriškėjo poreikis, kad būtina e, labiau koordinuoti ES politikas. Taip pat e, Reikia stiprinti strateginės komunikacijos e, gebėjimus, e, kad tiek vyriausybės, tiek viešoji nuomonė e, galėtų prisidėti prie teigiamo komunikavimo. Šitas, šitas tikslas yra įmanomas pasiekti per įvairius instrumentus - demokratijos, stabilumo instrumentai ir kiti instrumentai. Paminėti aspektai galėtų būti šio projekto dalimi. Šitas pranešimas pasisako už žiniasklaidos laisvę, žiniasklaidos pluralizmą, žurnalistų ūkdymą, toliau viešųjų transliuotojų e, pajėgumo gerinimus ir įvairių iniciatyvų remimus. Europos delegacijos e, jau dirba tokį darbą. Žiniasklaidos priežiūra jau vyksta. Rusijos federacijoje mes turime tam tikrų programų skirtų žiniasklaidai ir siekime pristatyti, ką Europos Sąjunga veikia. Ta mes jau vykdome Rusijoje. Komisija taip pat remia ir uh, viešos diplomatijos veiksmus, kuriais siekiama pristatyti ES veiklą visuomeniai Rusijoje. Taip pat yra dar ir kitos programos, kurios numatytos keturiems metams ir finansavimas 19 milijonų eurų. Programa skirta informacijos kampanijoms ir samoningumo didinimui. Rusija nepatenka į projektą, tačiau e, ta parengta informacija bus išversta į rusų kalbą. Šita atviroji programa taip e, finansuoja taip vadinamą e, žurnalistų bendruomenę. Žurnalistus, kurie informuoja apie ES. Mes remiame žurnalistų profesinį rengimą bei e, jų ūkdymą. Bus specialių žurnalistų rengimas, o taip pat e, stiprinsime jų profesinį rengimą. Rusijos žurnalistai ir žiniasklaidos menedžeriai gali būti įtraukti į šitą žurnalistų grupę, nes tai yra gebėjimų ugdymo programa, kuri skirta suvaldyti žurnalistų vykdomą veiklą ir sustiprinti Europos informacijos skleidimą. Mes turime užtikrinti, kad e, e, šios grupės veikla būtų tesama ir po projekto pabaigos. Programa bus prieinama prancūzų, anglų e, ir arabų kalbomis. Mes siekiame apsikeisti geriausios praktikos informacijos. informacija. Yra numatytos stipendijos studentams pagal Erasmus ir Horizontas 2020 programą. Viešieji transliuotojai ir socialiniai tinklai yra priemonės e, skleisti e, informaciją apie Europos veiklą kaiminėse šalyse. Dėkuoju už šitą svarbę informaciją ir dabar prieš suteikdama e, žodį nuomonės referento aš pati norėčiau šitą priminti, nes nuomonė iš tiesų yra svarbi, mes aptarėme visas įmanomas e, problemas ir, žinoma, turime subalansuoti tam tikrus dalykus. Ačiū, aišku, ir komisijai už e, paaiškinimus nes e, noriu priminti, kad atsakingas komitetas yra AFET komitetas, o mes tik tai rengiam savo nuomonę. Yra tikrai daug įdomios patirties iš mūsų praeities ir tai tik tai turėtų sustiprinti tiek e, bendradarbiavimą, tiek pasitikėjimą e, mūsų veiksmais. Todėl aš norėčiau paprašyti pranešėjo, kad būtų žvelgama šiek tiek plačiau, tas buvo kaip tik ir išsakyta, kad būtų atsižvelgta į, į tas naujas, e, platfo, naujus platformos vertimus į rusų tiek į arabų kalbą ir bei į kitas aplinkybės. Noriu pasakyti, kad turime taip pat patirties ir institucijų bendradarbiavimo srityje, pavyzdžiui, Europos e, transliuotojai e, patys pradėjo bendradarbiavimą su, e, pavyzdžiui, Tuniso viešaisiais transliuotojais, kuri beje buvo naudojama propagandai. Taigi mes siekiame įtraukti e, į šią partnerystę ir platesnės žiniasklaidos priemonės. Jūs kalbėjote apie Erasmus Plus ir Horizontas 2020. Aš manau, kad e, vyriausiosios įgaliotinės veikla E, turi būti kryptinga ir mes turime bendradarbiauti kaip komitetas su e, e, vyriausiai įgaliotina. Tai yra ne tik išorės veiksmai, bet ir mūsų, mūsų indėlis į darbą. Kaip kiti kolegos pastebėjo, taip pat mes kaip komitetas turime atlikti ir savo namų darbus. Mes turime būti patikimi, patikima institucija, patikimas veikėjas. Ta prasme, turime pasisakyti už laisvę, už žodžio laisvę, už demokratiją, o ne e, bauginti žurnalistus. Čia buvo surinktas e, susitikimas, kuriame ir pati dalyvavau. Mm, tai yra e, Florencijoje įsikūręs žurnalizmo e, stebėjimo centras, jį daugelis žino ir mes dalyvavome jo veikloje. Dar kitas aspektas, aš pati laikausi nuomonės, kad mes turėtume akcentuoti tai, kad propaganda daugelį dalykų iškreipia. Ir mes Europoje tikrai susidurime su užsienio kovotojais, su radikalizavimo problemomis, todėl reikia, kad šita informacija būtų nu, nušviesta e, objektyviai. Galbūt mes taip pat tą pačią savo tikrovę galėtume papasakoti visai kitokiu būdu. Tai yra mūsų įsipareigojimai. Ir jūsų Europos komisijos iniciatyva apima tam visą platų požiūrį apie komunikavimą, todėl labai reikėtų tai pabrėžti ir priminti. Taigi dėkoju visiems kolegams, kurie išsakė savo nuomonę, tema reikalinga, svarbi ir dabar žodis ponui Zdrojevski. Dėkoju pirmininkė, tikrai Jeigu problemų nebūtų, tai nebūtų ir šios nuomonės, o problema yra svarbi. Noriu pabrėžti, kad tai yra nuomonė dėl AFET parengtos, parengto pranešimo. Taigi mes tik tai pateikėme savo nuomonę. Ir nuomonė turi apimti mūsų kompetencijas, nes mes tiesiog nesame pasirengę apimti plat, plat, plačias rytis ir kištis į kitų komitetų kompetencijas. Mano supratimu yra trys svarbiausi klausimai. Tai yra pavadinimas. Noriu pabrėžti, kad e, čia nekalbama apie Rusiją, bet apie trečiasias šalis. Tai yra trečiųjų šalių vykdoma veikla. Tai gali būti ir Turkija, arabų šalis arba kitos šalis. Kitas dalykas, turime suprasti, kas yra ta propaganda. Propaganda nėra tik tai neteisingos informacijos pateikimas. Veiksminga propaganda yra tuomet, kuomet jinai e, kartu pateikia teisi, tiesą ir netiesą, teisingą ir neteisingą iškreiptą informaciją. Ir mūsų veiksmai turi būti nukreipti kovai su priešu. Mes kovojame su negatyviai pateikta informacija, nes tos teigiamos informacijos mes negalime nuneikti. Ir dar kitas dalykas. Aš e, galėčiau pritarti ponios Wolf e, nuomoniai, kad reikia pabrėžti nepriklausomos žurnalistikos svarbą. Turime taip pat parengti vertimus į kitas šalis, į kitas kalbas ir didelį dėmesį skirti interneto priežiūrai, nes Nepykantos klaida internete tapo tarsi profesionali. Tai nebėra vien tik kažkoks atsitiktinis asmens nuomonės įsakymas. Tai tapo jau sisteminio dalyku ir daugelis, daugelis tos e, propagandos jau yra profesionaliai parengta. Todėl mes tą turime suvokti ir su tuo kovoti. Šiandien tai yra mums kylantis iššūkis. Aš noriu priminti, kad tas e, neapykantos e, skatinimas jau ir vykdomas profesionaliai Europoje. Dar kitas dalykas. AFET komitete ir galbūt ir kitose parlamento komitetuose e, vis pasigirsta tas minimas hybridinio karo hybridinio karo savoka. Bet to hybridinio karo dalis ir yra propaganda. Klaidingos informacijos pateikimas. Yra, pavyzdžiui, Dombase kovojančių Rusijos kareivių. Kaip juos pavadinsi? Pavyzdžiui, Rusijos veiksmai Kryme. Kaip tai įvardinti? Ir štai ta informacija pateikiama E, iškreiptai. Turime vertinti tą visą turinį. Turime išvelgti tą lingvistinę reikšmę. Ir štai e, Rusijos propaganda Kryme nebūtų buvusi sėkminga, jeigu nebūtų ir kitų papildomų veiksmų. Dar vienas dalykas - referendumas Niderlanduose. Žinoma, kad jo rezultatai nulemti ne vien tik tai Rusijos veiksmų, tačiau Rusija prie to šiek tiek prisidėjo. Bet e, sutinku, kad tai yra kompleksinis dalykas ir priežasčių yra daug. Ir dar keli aspektai. informacijos klaida kokia nors kalba, jau yra mūsų komiteto kompetencija. Žinoma, naudojama, kalbos naudojimas yra privalomas informacijos įrankis ir mes turime tai stebėti. Nes antra vertus, Tai yra ne tik kova su propaganda, bet ir jaunosios kartos ugdymas, auklėjimas. Todėl, kai susidurime su tą propagandą, turime atskirti, kas yra teisinga, o kas yra neteisinga informacija. Taigi tai mes darome savo kompetencijos rėmusi. Dar kartą pabrėžiu, problema egzistuoja. Ir jos mastai dideli ir negalime jos nuvertinti. Dėkoju kolegui Zdrojevskiai. Tas švietimo aspektas yra labai svarbus, kaip jūs pastebėjote. Todėl e, ta nuomonė yra labai svarbi ir tam pritarė tiek e, šešėliniai pranešėjai ir kiti. Noriu priminti, kad pakeitimus pateikti galite iki gegužės antrosios dienos 12 valandos. Dabar perinu prie paskutinio mūsų darbo tvarkės punkto. Tai irgi yra svarbi tema. Tai yra Stefano Molių pranešimas. Aš noriu pasveikinti jį už šią parengtą nuomonę. Tai yra 470 ir 790 MHz dažnių juostos naudojimas sąjungoje. Mes puikiai žinome, kad e, komisija pasiūlė teisės aktą plačia, plačia juos šių dažnių naudojimui ir siekia suvienodinti tų dažnių naudojimą. Numatytos tos koordinavimo priemonės pereinamajam laikotarpiui. Ir šiame pranešime kaip tik ir kalbame apie dažnių naudojimo problemą, nes mes žinome, kad pirmasis pasiūlymas buvo šios e, dažnius e, valstybėse narėse pradėti naudoti iki 20 metų. Taigi pranešėjas e, dirbo, dirbo kartu su šešėliniais pranešėjais. Noriu taip pat padėkoti sekretariatui už jo indėlį. O mūsų komitetas, žinoma, tikrai labai atidžiai vertina šią situaciją, nes šių dažnių juostos naudojimas turėtų būti skirtas ne tik informacijos pateikimu, o ne kitiems tikslams. Ačiū. Sì, grazie Presidente. Mm, una breve introduzione, lei ha sottolineato l'importanza che riveste questa. Ačiū pirmininkė už pristatymą, jūs jau akcentavote šios nuomonės svarbą, galvojant apie tai, ką pasiūlė komisija. E, taigi mes kalbame apie dažnį nuo 472 iki 700 MHz. Mm, Jūs žinote, kad dėl do, mobiliųjų duomenų srautų didėja dažnių poreikis ir mes prašome papildomo spektro dėl to didėjančio poreikio. Komisija siekia spręsti šį klausimą, pasiūliusi ilgalaikį subalansuotą požiūrį 700 dažnių juostoje, 700 MHz juostoje komisija yra numačiusi grafiką, e, pagal kurį bus teikiami šie dažniai suderintomis e, suderintomis e, techninėmis sąlygomis. 700 MHz juosta turi būti skiriama uh, E, plačia juošiam interneto ryšiui. Pirmininkas prašo kalbėtojo kalbėti, skaityti lėčiau. E, žemesnėje nei 700 MHz juostoje komisija nustato ilgalaikį prioritetą, kaip turi būti e, teikiamos audiovizualinės paslaugos gyventojams. Siekiama atsižvelgti į įvairias skaitmeninės antžeminės televizijos paslaugas valstybėse narėse. E, taigi ši juosta bus skiriama audiovizualinėms paslaugoms, bet komisija taip pat numato ir tam tikrą lankstumą. E, prie šių, e, šios dažnių juostos tam tikromis aplinkybėmis galės prieiti ir kitų paslaugų teikėjai. Pranešėjas džiaugiasi komisijos įsipareigojimu atsižvelgti į audiovizualinių paslaugų platinimo poreikius. Vis dėlto e, kai kas tame pasiūlyme kelia susirūpinimą. Trys dalykai. Terminas, iki kada turi būti pakeista 700 MHz juostų paskirtis, kai bus per, iškeltos e, audiovizualinės e, skaitminės antžeminės televizijos paslaugos iš šios dažnių juostos tai yra iššūkis valstybėms narėms, toms valstybėms narėms, kur e, skaitmeninės antžeminės tele, skaitmeninė amžeminė televizija yra pagrindinis tokių paslaugų teikimo būdas. Vokietija, pavyzdžiui, jau yra surengusi aukcionų dėl 700 MHz juostos. E, Švedija ir Suomija yra parengusi planus, kaip pakeisti šios juostos paskirtį per artimiausius keliarius metus. Tačiau dauguma valstybių narių e, yra suteikusi licencijas transliuoti šioje dažnių juostoje ir po 20 metų. Ir tas terminas, kada e, skaitmeninės antžeminės televizijos paslaugos turi būti iškeltos iš 700 MHz juostos, e, gali atsitikti taip, kad e, valstybės narės pritrūks laiko tai padaryti. Ir šiame kontekste, siekiant išvengti tokių E, kad nebūtų taikomos tokios griežtos e, taisyklės. E, pranešėjas siūlo tą terminą pratesti iki 22 metų gruodžio 31 dienos, kad valstybės narės turėtų laiko užtikrinti 700 MHz juostos naudojimo mobiliajam ryšiui. Šie pasiūlymai yra teikiami langė pranešime. Ir lankstesnės nuostatos, kurios leistų e, taikyti alternatyves technologijas žemesnėje nei 700 MHz dažnių juostoje, būtų naudingos. Tai siūlo Malangė pranešime, taip pat ir tai siūlo radio spektro darbo grupė. E, ilgalaikis e, dažnių prieinamumas žemesnėje nei 700 MHz juostoje turi būti užtikrinamas bent iki 2030 metų. Ir pranešėjas mano, kad e, čia lankstumo juosta, e, atsiprašau, lankstumo nuostata nėra būtina ir galima tai būtų išbraukti. 700 MHz ir toliau turi būti naudojami e, skaitmeniam transliavimui bent iki 2030 metų. Ir čia reikėtų naujo e, straipsnio, kuriame būtų numatyta peržiūros nuostata. Pranešėjas mano, kad na, tokiam variantui numatyti reikėtų atlikti kruopščią analizę. Taip pat reikia e, žiūrėti, ar tai dėrėtų su valstybių narių e, transliavimu. Pranešėjo e, pasiūlymai atitinka lamy pranešimo išvadas ir pranešėjas taip pat norėtų išnagrinėti ir perėjimo išlaidas. Jeigu 700 MHz juosta bus atlaisvinta transliavimui, tai vartotojai turės keisti savo įrangą namuose, transliuotojai taip pat turės keisti savo infrastruktūrą. Ir tai e, reikš nemažas išlaidas ankstesnė patirtis, atlaisvinant 800 MHz juostą, rodo, kad gali atsirasti trūkdžių greitimose juostose. Taigi reikia siekti, kad skaitmeninė antžeminė televizija būtų apsaugoto nuo žalingo, žalingų trūkdžių. Tai yra labai svarbu kultūrinių požiūrių. Turime pasirūpinti, kad E, išliktų e, kultūriniai ryšiai, taip pat valstybės narės turi numatyti reikiamas lėšas e, skirtas perėjimui, taip pat turi būti numatytos lėšos, kurios užkirstų kelią transliavimo paslaugų trukdžiams. Be to reikia garantijų, kurios užkirstų kelią trukdžiams iš mobiliųjų renginių ir taip pat trukdžių iš juostos, kuri yra žemiau nei 694 MHz. Eh, Dėkoju, jūs aptarėte tas problemas, eh, ieškodami pusiausviros ir bandydami išsaugoti tą Europos modelį transliuotams. Dabar žodį suteiksiu Kamelever, Liuver ir Trupel. Ja, vielen herzlichen Dank, ganz herzlichen Dank auch an den Kollegen. Dėkoju. Dėkoju, ponė Mauro, už jūsų pranešimą. Tikrai jis yra puikus, visiškai viskam pritariu. Labai džiaugiuosi, kad mums pavyko e, puikiai dirbti kartu, rengiant pranešimą. Kolega jau paminėjo visus svarbiausius mūsų komitetui aspektus. Ir tai yra susijęs su lami ataskaita. Man atrodo, kad tai yra pats svarbiausias dokumentas e, šioje srityje. Aš savo laiku lami pareigė tikrai puikia labai, e, puikia labai gerai subalansuota ataskaita. Ir Manau, kad mes e, galime pritarti pasiūlymui, kadangi e, pasiūlymas atvers tiksliau ne viskam turime pritarti, nes e, jeigu pritartume visiems pasiūlymams, valstybės narės galbūt per greitai pradėtų judėti ir pradėtų, bandytų stumti transliuotojus iš tam tikrų juostų, sakydami, kad tai nebebūtina jiems. Mes e, turime jau tam tikros patirties iš praeitos kadencijos, kai buvo patvirtintas panašus pranešimas. Daugelie valstybių narių migracijos, migracijai skirtos išlaidos e, nepadengiamos valstybių narių. Perėjimui, atsiprašau, skirtos išlaidos ne, ne visas padengia valstybės narės. Kai kurie transliuotojai gali būti patys e, sumokės e, Už tai, bet įsivaizduokite, pavyzdžiui, mažas kažkoks teatras turi naudoti tam tikrus dažnius ir naudojasi radio mikrofonais, jie bus priversti pirkti naują įrangą ir gali susidurti su finansinėmis problemomis, nes valstybės jų nefinansuoja, bet verčia e, naudoti naujus dažnius, kitus dažnius. Reikia galvoti, kaip kompensuoti tokioms struktūroms, kai jos, pavyzdžiui, turės perėti prie kitų dažnių. Praeitie kultūros komitetas labai mm, griežtai elgėsi ir e, bandė daryti įtaką ITRE komitetui, kuris yra pagrindinis komitetas. ITRE pramonės komitetas vis bando e, mus įtikinti, kad e, televizija bus žiūrima per internetą ir nebereikia ant žeminių dažnių. Uh, bet mes turime atsiremti į trei. Dėl to ir turime užimti bendrą poziciją, kuri turi būti labai tvirta mūsų diskusijose su ITRE komitetu. Aš nežinau, ar tas komitetas e, bandys e, pademonstruoti savo svorį, kaip kad buvo praeitą kartą. Tikiuosi, kad ne. Ir mes turime ieškoti e, racionalaus bendravimo su šiuo komitetu. Ir uh, Reikia nepamiršti, kad užtikrinti, kad antžeminės transliavimo paslaugos toliau būtų teikiamas ir kad būtų numatyta juosta ir dažniai tokiam transliavimui. E, e, e, antžeminės transli... transliacijos turi ateitį, nes jo, jų reikė, joms reikės 470-694 MHz dažnių juostos. Ir mes taip pat e, galime ieškoti alternatyvių būdų transliavimui e, pasitelkti bevėlį plačiai juosti e, ryšį ir panašiai. Dabar norėčiau padėkoti pranešėjų, nemanau, kad kažkokiu esminiu pakeitimu teiksiu, nes viskas yra labai gerai parašyta. Pane Triupil. Pane Triupel. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai, e, pritariu e, jam, kaip Petras sakė, jis e, paminėjo svarbiausius dalykus ir pritariu taip pat Petro žodžiams. Dar keletas pastebėjimų. Pastaraisiais metais vis didesnį matome, didesnę konkurenciją tarp dažnių naudotojų ant žeminių transliuotojų, kurie visai teisingai gina savo pozicijas. Taip pat atsiranda mobilus internetas ir e, jo paslaugų teikėjai nori vis daugiau dažnių. Ir mes e, praeitą kartą, kai kalbėjome apie dažnių, sakėme, kad tai yra viešoji prekė ir tą reikėtų akcentuoti šiame pranešime. Petra, sakėjai, kad transliuotojams yra būtinas būtini atitinkami dažniai ir jie turėtų turėti teisę išlaikyti savo teritoriją, nes kitaip jie nebeturės pakankamai dažnių, kad galėtų transliuoti. Jie teikia viešasias paslaugas ir turime užtikrinti, kad jie galėtų naudotis dažniais. Daugelie šalių uh, 700 e, MHz dažnio juosto yra numatyta pakankamai vis, bet ne visur. Ir mes turime užti, pasižiūrėti tai, kad skaitmeninė televizija, antžeminė televizija daugelėje valstybių narių yra dominuojanti ir taip dar išliks. Dėl to pritariu Petrai ir e, ponui Mauro komisija nori įvesti lankstumo e, nu, žemesniems dažniams negu 700 MHz, bet dar netėjo laikas tą daryti. Petra minėjai e, Lamie ataskaitą. Po 2030 metų sakoma, kad 700 MHz juosta. E, Juos tai turi kad turi būti atverta e, tiems, kurie naudoja 470-694 e, dažnių juostą ir po to laikotarpio dar vėliau ji bū, turi būti atverta kitiems vartotojams. Jeigu pasižiūrėsime tai, kaip naudojami dažniai, komisija 694 e, MHz e, pateikė tam tikrus pasiūlymus, bet e, dabar taip pat kalbama dar ir apie 790 MHz. Mes turime plačiau kalbėti apie tai, ką turime galvoje. Aš noriu pasakyti, kad tikrai parengtam tekstui nereikia daug pakeitimų, mes turime atspindėti savo poziciją dėl dažnių naudojimų per ateinančius metus ir turime užtikrinti, kad per ateinančius metus visi pasiūlymai išlaikytų e, galimybę vienodai konkuruoti. Mes esame, e, aišku, už techninę pažangą, bet taip pat reikia e, nepamiršti, kad, skaitmenin, kad antžeminė televizija taip pat turi ateitį. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjai už jo darbą šioje techniškai sudėtingoje srityje. E, tos temos yra ganau, gana sausios ir vargu, ar, e, bet, bet kartais jos yra be nesvarbiausios vartotojams, dėl ko, dėl ko dėkoju e, jam už drąsą sprendžiant šią technologinę problemą. Aš esu ek ir pranešėjas, ir dažnai koordinatorius, ir dažnai mes kritikuojame panašius e, pranešimus, bet šį kartą neturiu ko prikišti, nes e, žinome, kad e, labai svarbi yra E, Ančiaminė televizija, daugiau kaip šimtas milijonų vartotojų yra Junktinėje karalystėje, tai labai svarbu e, viešiai transliuotojai BBC, BBC 1, 2, Channel 4, e, ITV, visi naudojasi tais dažniais ir mes turime užtikrinti, kad sklandžiai būtų pereita prie dažnių žemesnių negu 700 MHz ir kad nenukentėtų audiovizualinis turinys techninis perėjimas bus e, susijęs su gana rimtais iššūkiais praktiniais daugelį valstybių narių. EKR pritarė komisijos ambicingam siūlymui e, tam, kad e, m, juosta, m, kurioje naudojami aukštesni negu 700 MHz dažniai būtų atlaisvinta e, interneto E, bevėlio plačiojo šiandieneto paslaugų teikėjams. Mes e, taip pat turime reikalauti, kad viskas sklandžiai vyktų. Ir taip pat norime, kad būtų e, gerbiamas subsidiarumo principas, kaip pavyzdžiui valstybės narės aukcionuose pardavinėjęs dažnius ir nacionalinės atitinkamos tarnybos turėtų galimybę identifikuoti tam tikras galimybės, uh, ir atspindėti licencijose tam tikras e, nuostatas. Aš e, suprantu, kad šiais klausimais diskusijos taryboje jau įvyko ir yra atitinkamas požiūris e, patvirtintas. Vakar kalbėjome apie perkeliamumą turinio. ES teisės aktų tvirtintojai, tai yra mes, neturėtume pakliūti į pinklės, e, kai sukūriamos nenumatytos, neprognozuojamos aplinkybės. Ir mes turime dabar galvoti, kad reikia neužkirsti kelio techninėms naujojams, kurios labai svarbios valstybės narėse. Ir taip pat e, valstybės narės turėtų turėti galimybę naudoti dažnius e, pagal savo ketinimus ir nereikėtų įvesti per nelik griežtų apribojimų Aš galėčiau kalbėti apie tai, kaip politikai nagrinėja techninius dalykus, e, bet aš to nedarysiu. Ne viskas yra labai galbūt įdomu, patrauklu, bet e, kartais mūsų darbas duoda gerų rezultatų ir linkiu pranešėjų sėkmės, tikiuosi, kad pasieksime pažangos. Čiuntis. Ačiū dabar ponas Čiuntis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον Ačiū pirmininkė ir aš norėčiau padėkoti pranešėjui už jo darbą. Sutinku su jo bendromis mintis, bet norėčiau pasakyti, kad ši tema yra grinai techninio pobūdžio, yra techninių elementų, Bet, žinoma, jeigu būtų vien techninių elementų, tai komisija nebūtų kalbėjus, komitetas nebūtų čia rengęs nuomonės. Noriu paklausti, kodėl mūsų komitetas nagrinėja šį mm, pranešimą, kodėl mes turime čia priimti sprendimų. Todėl, kad e, dažniai yra viešoji nuosavybė. Tai nėra produktas, tai yra galimybė, tai yra gebėjimas e, naudoti tam tikrą dažnių spektrą. ES teisės aktai turi užtikrinti galimybę naudotis dažniais. Turi būti užtikrintas valdymas e, ir įmonės kurios naudojasi įvairiomis platformomis, turi laikytis taisyklių teikdami produktus, kurie atitinka kokybės reikalavimus. Taigi toks yra mūsų darbo pagrindas ir mes prašomi, esame prašomi išnagrinėti įvairias nuostatas. Ir turime išreikšti savo nuomonę. Tai mm, parengtai nuomoniai aš visiškai pritariu, bet turiu dar dvi ar tris pastabas. Turime atkreipti dėmesį į e, konkurenciją tarp paslaugų teikėjų, kurie teikia radio, televizijos transliavimo paslaugas, taip pat belaidžio telefoninio ryšio paslaugas. Ir Europos parlamentas negali čia kištis ir sudaryti palankesnės sąlygas kuriam nors iš tų konkurentų. Taigi mūsų nuomonė visų pirma turi turi ginti dabartinę padėtį. Na, naudodamasis tuo, kad yra komisijos atstovų, Noriu paklausti, kodėl yra e, nusatomos tokios griežtos sąlygos. Kiek suprantu, čia yra komisijos atstovų. Ir antras klausimas. E, norėčiau paprašyti, kad komisijos atstovai mus padėtų mūsų apmąstymuose. Kai kurios valstybės narės jau rengia šių e, dažnių aukcionus ir noriu paklausti, kaip bus su pereinamojų laikotarpiu. Na, aš turbūt pateiksiu keletą pakeitimų, dabar pareiškiau tiesiog bendrą nuomonę dėl šio pranešimo. Uh, uh, Pirmininkė sako, kad salėje yra kažkokių pašalinių garsų, galbūt e, kažkieno telefonas įjungtas. Uh, Na, paskutinis kalbėtojas kreipėsi į komisiją, ponas Gais čia dalyvauja, prašom žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Labas rytas, ponios ir ponai. Buvo pateikta keletas klausimų, norėčiau dabar juos atsakyti ir galbūt išsklaityti kai kurios nuogastavimus, kuriuos išsakė pranešėjas ir kuriems pritarė kiti Europos parlamento nariai. Pirmiausia, reikėtų pasakyti, kad interneto ir internetas ir transliavimas yra susijęs su tam tikrais kultūriniais aspektais. Apie tai kalbama ir lami pranešime. Mes čia nekalbame savokomis e, ekonomika prieš kultūrą. Mes tiesiog siekiame, kad situacijoje šio situacijoje nebūtų pralaimėjusių. Ir e, daugelis tų elementų, kurie paminėti lami pranešime, buvo ir mūsų pasiūlymuose. Ir beje, lankstumo galimybė taip pat buvo nagrinėjama lami pranešime ir e, lami ataskaitoje. Bet norėčiau pasakyti, kad valstybėse narėse padėtis smarkiai skiriasi pagal tai, kiek e, valstybės narės teikia skaitmeninės antžeminės televizijos paslaugų palyginti su kitomis platformomis, e, kabelinės televizijos arba palidovinės televizijos platformomis. Taigi, kai kur, kai kuriuose valstybėse narėse skaitmenės antžeminės televizijos paslaugos sudaro 5 procentus, kitur 90 procentų visų transliavimo paslaugų. Ir e, visa tai Tai reikia visą tai nagrinėti atsižvelgiant į šią įvairovę ir suteikti tam tikro lankstumo valstybėms narėms. Jeigu nenumatytume lankstumo, tai reikštų, kad valstybės narės negalės panaudoti to spektro, kurio nereikia transliavimui. Mes e, komisijoje nusprendėme numatyti tam tikrų saugiklių transliavimui, kaip ir sakė pranešėjas, o tos valstybės narės, kuriuoms šio spektro nereikia, turi turėti, taip pat turėti galimybių. Ir apie tai kalbėjo ir ponas Liuo. Šis lankstumas turi būti numatytas. Jeigu nenumatysime tų lankščių galimybių, e, tai prarasime galimybę ES prareiks, praras galimybę daryti įtaką tarptautiniam standartizacijos procesui. Turime suprasti, kad tie procesai vyksta, vyks per artimiausius dviejus, trejus metus ir jeigu mes neišreikšime savo norų, tie procesai vyks, bus nustatyti standartai, bus sukurta įranga ir jeigu mes nuspręsime keletą metų nagrinėti lankstumo galimybę, kai būsime baigę diskusijas, jau nebebus tokios įrangos. Ši, šis sektorius yra pasaulinis ir jeigu mes kažką pasiūlysime per vėlai, tai standartizuojant, tai gali nebūti atsižvelgta ir gaminant įrangą ir panašiai. Ir tai būtų žalinga ES. Todėl mes turime siekti, kad, būtų, kad vyktų tarp valstybinis bendradarbiavimas ir manome, kad mūsų numatyta galimybė kaip tik tai ir užtikrina. Kitas klausimas, kodėl mes taip e, greitai norime viską numatyti. E, komisija yra numačiusi terminą 2020 metus. Svarbu suprasti, kad niekas nestovi vietoje. Ši juosta yra labai svarbi ne tik dabartiniams mobiliosioms ketvirtosios kartos technologijoms, bet ir dabar uh, kuriamoms 5G ir 6G mobiliosioms technologijoms. Šie standartai yra kuriami, žinome, kad kiti regionai eina pirmin, pavyzdžiui, Kinijos vyriausybė paskelbė, kad surenks komercinį e, penktosios kartos serverių pristatymą 2020 metais. Mes žinome, kad ir Japonija norės panaudoti penktosios kartos technologijas per olimpinės žaidynės. Ir mes turime į tai atsižvelgti, todėl manome, kad 2020 metai yra labai svarbi data. Suprantame, kad kai kurioms valstybėms narėms tai kels iššūkių, taip pat esame pasirengę dirbti su valstybėmis narėmis, ieškoti būdų. Pavyzdžiui, yra galimybė mokėti kompensacijas, kurios atitiktų valstybės pagalbos taisyklės. Pavyzdžiui, neseniai e, Prancūzijoje buvo pateiktas pasiūlymas kompensuoti vartotojams už tam tikrus pakeitimus. Ir tai atitinka valstybės pagalbos taisyklės, taigi tai yra įmanoma daryti. Ir mes esame pasirengę dirbti ir su jumis, kad viskas vyktų laiku. Turime ketverius metus po to, kai bus patvirtintas mūsų pasiūlymas, taigi laiko pakankamai daug ir tikiuosi, kad jums padedant viskas pavyks. Ačiū. Dėkoju, dėkoju ponui Gais, aš puikiai suprantu jūsų nuomonę, mes tikrai privalome rasti atsakymą. Ir surasti tą balansą kaip išsaugoti pusiausvyrą tarp vartotojų interesų ir tarp transliuotojų interesų. Manau, kad e, šią temą išklausysime ir paskiau pranešėjo, o paskiau taip pat e, pramonės komitete mes e, diskutuosime toliau. Atidžiai išklausiau kolegų nuomonę. ir džiaugiuosi, kad išreiškėte solidarumą už šios nuomonės parengimą. Tai yra tikrai techniška dalis, mes susidurime su naujom technologijom ir dabar turime užtikrinti, kad mm, teisės aktų srityje mes neatsiliktume. Turime apsaugoti tai, kas yra skaitmeninė amžininė, antžeminė E, televizija, tos paslaugos. Čia mes tikrai turime didelį potencialą ir kultūrinę prasme. Taip pat esu įsitikinęs, kad komisijos patikti pavyzdžiai turėtų būti atidžiai išnagrinėti, ypač e, kai buvo kalbėta 5G ryšį. tai galėtų būti mums e, atskaitos tašku rengiant ir savo nuomonę, tai yra ta ateities perspektyva. E, jeigu mes po 2010-ųjų dar gautume du papildomus metus, tai turėtume tą lankstumą, kad ES dar spėtų prisitaikyti prie tokio strateginio e, srities vystimosi mes turime užsuteikti galimybės savo. Dėkuoju, toliau pakeitimai bus pateikiami iki gegužės antrosios dienos 12 valandos. Dėkuoju nuomonės referentui Stefanu Mauliu. Kągi čia ir mes baigsime turbūt tuo mūsų darbo atvarkės klausimų nagrinėjimą pranešimo nėra. Noriu priminti, kad kitas posėdis numatytas gegužės 30 dieną 15 val. Visiems labai dėkoju už dalyvavimą ir geros dienos.